E, dvidešimtuke komisija e, siekia sparčiaus pažangos šioje srityje ir mes taip pat tikimės tolesnio bendradarbiavimo su jumis. Ačiū. Grazie, komis... Dėkuoju komisarui. Baigiame diskusiją. Balsavimas rytoj 11.30 min. Kitas darbo tvarkės klausimas. Tai yra Marina Jana Kudakis pranešimas apie moterų verslumą mažosiuose ir vidutinėse įmonėse. Taigi suteikiu pranešėjai žodį keturiom minutėm. Vyriausybės šiuo metu susiduria su daugybė sunkumų, tad labai svarbu, kiek galima geriau panaudoti turimus išteklius. Vienas iš tų išteklių yra įmonės ir verslas, kurie gali sukurti tą gerbuvį, kuris paskatintų atsigauti ekonomiką. Tačiau pažiūrėjusi mažas vidutinės įmonės, matome, kad dažniausiai joms vadovauja vyrai. Tai reiškia, kad didžioji e, gyventojų dalis neišnaudoja savo potencialą. Pranešime yra pripažįstamas moterų verslininkių indėlis ir jų vertė MVI. Taip pat yra minimos įvairios problemos, su kuriomis jos susidarė įvairiose šalise. Pranešime taip pat kalbama ir apie moterų indėlį į vietos bendruomenės, taip pat į ES ekonomiką. Taip pat yra aiškiai pabrėžiama, jog moteris turi teisę rinktis, kokį vaidmenį vaidins namuose, šeimoje, taip pat bendruomenėje. Daugelis moterų turi e, žongliruoti e, darbo tam tikrais įpareigojimais bei įpareigojimais šeimai. Ir iš esmės pranešime kalbama apie tai, kad toks pasirinkimas turi tapti realybė, yra pateikiamos tam tikros praktinės gairės. Taip pat sakoma, kad valstybės narės galėtų, jei norėtų, patvirtinti tokias gairės. ES valstybės narės skiriasi, taip pat skiriasi ir jų požiūris į moteris versle ir į tai, kokią paramą tokiam moterim jos teikia. Atlikdama tyriamą į darbą, rengiant šį pranešimą, aš išsiaiškinau, kokių problemų kyla moteriams verslininkėms ir tos problemos įvairiose šalise yra panašios. Labai dažnai moteriam trūksta pasitikėjimo arba jos nežino, kur kreiptis patarimų ir pagalbos ir labai dažnai institucijos tikrai nepadeda moteriams. E, aš siūlau kelis pakeitimus, kaip spręsti šias problemas. Visų pirma, reikia geriau pasinaudoti finansavimo galimybėmis, kurios yra numatytos moteriam verslininkėm ir kurios užtikrintų jom prieigą prie finansavimo. Antra, šiek tiek keisti nacionalinės švietimo sistemas, mokyklos ir daugiau dėmesio skirti moterų verslumui arba, pavyzdžiui, universitetuose skirti, steigti tokias moterų verslininkių programas. Toliau dar vienas pasiūlymas būtų paskirti moteris ambasadorės, kurios galėtų skatinti e, kitas moteris ir merginas užsimti verslu. Rengiant šį pranešimą bendravau su šešėliniais pranešėjais ir noriu jiem padėkoti už jų indėlį. E, bus e, surinktas atskiras balsavimas dėl 34, 44 ir 46 pastraipų, kuriuose kalbama apie Romų moteris, taip pat apie vienodą moterų atstovavimo valdybose. Šios temos visos yra labai aktualios ir svarbios, tačiau jos nėra tokios jau aktualios būtent šiame pranešime apie moteris mažose vidutinėse įmonėse ir būtent dėl to aš balsuosiu prieš šios punktus. Aš pati 25 metus vadovauju savo įmoniai ir tikrai žinau, asmeniškai žinau, kokios kyla problemos, kai moteris bando įsteigti gyvybingą gerą įmonę. Tikiuosi, kad parlamentas patvirtins šį pranešimą ir kad valstybės narės galės juo pasinaudoti kaip tam tikrų pagrindų padėti moteriams, kurios norėtų judėti šioje srityje ir dirbti šioje srityje. Nepaisant tam tikrų kliučių, kurios egzistuoja, moteris jau įrodė, kad tikrai gali būti verslininkėmis. E, labai svarbu padėti moteriams šioje srityje ir tai galime daryti per tokius parlamento pranešimus. Labai svarbu ne tik raginti moteris žengti į verslo pasaulį, taip pat svarbu užtikrinti, kad kai jos įžengs į tą pasaulį, bus sukurtos vienodos žaidimo taisyklės ir kad jos nebus diskriminuojamos. Ačiū. Tikoju pranešėjai. Dabar suteikiu žodį bastos. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai už nuveiktą darbą. Jie tikrai puikiai bendradarbiavo su mumis, mes visi bendradarbiavome ieškodami sutarimo. Čia pranešime kalbama apie mažas ir vidutinės įmonės, apie įmonės, kurioms vadovauja tiek vyrai, tiek moterys. Tačiau visiems aišku, kad pastaraisiais metais mažosios vidutinės įmonės patiria didelių sunkumų, nors jos yra ES ekonomikos ramstis. Labai svarbu E, pasinaudoti tomis galimybėmis, kurias versle siūlo moterys. Todėl reikia pasiūlyti priemonės, kurios galėtų įtraukti moteris labiau į ūkinę veiklą. Visų pirma, reikėtų pagalvoti apie finansavimo priemonės, apie kitas skatinimo priemonės, kad moterys galėtų pasinaudoti mažaisiais mikrokreditais. ES yra įgyveninama Progress programa, o kalbant apie 46 straipsnį, reikėtų pasakyti, kad dėl jo reikėtų balsuoti atskirai. Iš esmės aš nepasisakau prieš jo idėją, tačiau vis dėlto manyčiau, kad ir moteriams, ir vyrams reikėtų suteikti vienodas galimybės dalyvauti profesinėje veikloje. Minuto, Noriu priminti visiems kolegoms, kad per spontaniškus pasisakymus skiriama vieną minutę, taigi nevirškite laiko dabar, e, ponas Nikolašek. Savarankiška veikla yra lanksti, turėtų būti lanksti, leidžianti suderinti profesinį ir šeimos gyvenimą, o šeima yra visuomenės pagrindas. Žinoma, labai liūdna konstatuoti, kad Europoje tik viena moteris iš dešimties yra verslininkė. Nors uh, aukštųjų mokyklų absolvenčių moterų skaičius yra daug didesnis negu vyrų. Todėl moterims reikėtų sudaryti geresnės sąlygas dalyvauti ūkio veikloje, verslo veikloje, reikėtų joms lengvatinėmis sąlygomis sutelk, suteikti mikrokreditus, ypač toms, kurios nori įkurti savo verslą. reikėtų paraginti valstybės narės, kad jos darytų spaudimą bankams savo šalyse. Dėkuoju, žodis suteikiamas. Ką? Mulțumesc, doamna președinte. Dancila. Dėkui, pirmininkė. Ekonominė ir finansų krizė labai paveikė Europos Sąjungą, bet ji dar labiau uh, pablogino moterų verslininkių padėtį, ypač tų, kurios tik pradėjo savo veiklą. Mes visi žinome, kokios yra svarbios MVI Europos ūkiai. Daugiau nei ketvirtis mažų ir vidutinių įmonių yra sukūriamas bedarbių buvusių. Taigi ES turėtų ir toliau skirti finansinę paramą verslininkėms moterims Visi šie ištekliai turėtų būti skiriami be jokios diskriminacijos moteriams. Labai svarbu skatinti tokią moterų veiklą Europos darbo rinkoje. Ypač reikėtų skatinti keitimąsi pažangiają praktiką. Ačiū. Dėkuoju, dabar pasakys ponė Flašikova. Dėkuoju vėl pekni, pani predsedajūca, pan komisarė. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbimas komisarė. Mes turime pripažinti, kad šiandien moteris vis dar diskriminuojamos darbo rinkoje ir tai vyksta Europos Sąjungoje. Šiandien kalbame apie lygias teisės, tačiau praktikoje moterim įsteigti įmonę yra daug sudėtingiau, joms reikia įveikti daug daugiau kliūčių, jos negauna pakankamai informacijos ir todėl jų galimybės yra daug blogesnės. Moterų gebėjimai yra labai svarbus išteklius, kuriuo visuomenė turėtų pasinaudoti. Todėl moteris reikėtų skatinti, raginti dalyvauti verslo veikloje. Ir būtent tą darydami mes galėtume užtikrinti lygias vyrų ir moterų galimybės. Mulțumesc, doamnă președintă. Pone Ticau. Ačiū pirmininkė. Pagal statistinius duomenys dėl ekonomikos ir finansų krizės moterys verslininkės susiduria su daug rimtesnėmis problemomis. Todėl mes kreipiamės į komisiją valstybės narės vietos valdžią. Raginame panaudoti visas finansinės galimybės, e, kaip kad progres priemonė, pagal kurią numatyta 15 tūkstančiai eurų kaip E, pagalbą mikro įmonėms. Kad moteris galėtų imtis verslo, reikia, kad jos galėtų įgyti įgūdžių informacijos kom, kom, informacinių technologijų ir kom, komunikacijų srityje. Aš raginu valstybės narės ir komisiją taip pat atkreipti dėmesį į e, moterų vyresnių nei 50 metų padėtį, reikia joms padėti kurti įmonės, reikia specialių programų tokioms moteriams, tokio amžiaus moteriams. Ačiū. Dėkoju. Pone Figurėda. Dėkoju. Dabartinė krizė ypatingai skaudžiai paveikia moteris, ypač tas, kurios gauna mažas pajamas. Mažas užimtumo lygis, taip pat e, maži atlyginimai e, ir taip jau buvo didelė problema moterim, tačiau dabartinė finansinė padėtis e, dar labiau pablogino jų padėtį. Ir labai dažnai moteris net užsieima taip vadinamo uh, pseudo uh, įdarbinimo srityje veikia. Ir iš esmės uh, Tai reiškia, kad turime gerinti savarankiškai dirbančių asmenų apibrėžimą. Taip pat turime peržiūrėti taisyklės dėl mažų įmonių, dėl jom teikiamos pagalbos, dėl diskriminacijos. Turime tikrai keisti padėti ir spręsti tam tikras problemas. Dėkoju, ponia Pasesku. Ačiū pirmininkė. MVI tenka labai svarbus vaidmuo ekonomikos augime, socialinės sanglaudos kontekste bei kuriant darbo vietas. Ir versle vis dar matome didžiulę neligybę tarp vyrų ir moterų. Moteriai sudaro tik tai 30 procentų Europos verslininkų. Akivaizdu, kad tai yra diskriminavimas, kuris neigiamai atsiliepia tiek moteriam, tiek ekonomikai. ES reikia daugiau programų, kurios ragintų moteris užsimti verslu ir jas remtų. Todėl aš pasisakau už e, tam tikros asociacijos agentūros, kuri padėtų moteriams verslininkėms įsteigimą. Taip pat svarbu sukurti ir Europinio duomenų bazę, kuri padėtų vykdyti real politik moterų verslininkių atžvilgių. Turime geriau panaudoti turimus išteklius ir turimus duomenis tiek nacionaliniu, tiek regioniniu, tiek vietos, tiek ES lygių. Ačiū. Dėkoju. Ponas Pašku. Ačiū, pirmininkė, gerbės komisarė. Aš norėčiau pasidžiaugti tuo, kad parlamentas nuolat stengiasi gerinti moterų padėtį versle. Šiame pranešime yra raginama kurti atitinkamas nuostatas, kurios leistų moterims dalyvauti ūkinėje veikloje ir derinti veiklą, profesinę veiklą ir šeimos gyvenimą. Kalbant apie moteris verslininkės, reikėtų pirmiausia įvertinti dabartinę situaciją, sukauptą patirtį, dar kartą peržiūrėti taikomas priemonės pagal jų veiksmingumą. Po tokio vertinimo reikėtų pagalvoti apie kitas priemonės, kurios leistų moteriams labiau integruotis į profesinę veiklą visuomenėje parola all'onorevole Mezzaros. Dėkoju, ponas Macaros. Ačiū, pirmininkė, ekonominė ir socialinė krizė tik dar paaštrino tam tikras problemas versle ir ypatingai moterų verslininkių problemas. Ypatingai skaudžiai nukentėjo vyresnės nei 50 metų moteris e, amžiaus grupė nuo 25 iki 50. Būtent šios grupės moteris turi didžiulį potencialą, tačiau kol kas jis nėra panaudojamas. Taigi turime siūlyti įvairias užimtumo galimybės tokiom moterim. Taip pat turėtumėm geriau panaudoti bendruosius ES išteklius. Taip pat reikia kurti palankės sąlygas moteriams derinti asmeninį šeimos gyvenimą ir profesinį gyvenimą moterų verslininkių įvaizdis ir padėtis turėtų būti stiprinama. Tai ypatingai svarbu dabartinėmis ekonomikos aplinkybėmis ir norint tai daryti, be abejo, turi būti skiriama pakankamai finansinių išteklių. La parola all'onorevole Nevedalova. Dabar uh, ponė Nevedalova. Ačiū moterų situacija darbo rinkoje labai sudėtinga. Čia ir toliau vyksta moterų diskriminavimas dėl lyties, dėl jų veiklos šeimoje ir dauguma moterų tiesiog nedrįsta imtis savarankiškos verslo veiklos. Šiame pranešime yra sakoma, kad būtina skatinti moteris dalyvauti verslo veikloje, tačiau joms reikalinga parama. Mes pritarėme iniciatyvoms pagal Erasmus programą teikti pagalbą, paramą moterims. Mes taip pat turėtume paraginti valstybės narės rasti priemonių skatinti moterims, moteris, kad jos galėtų įsitraukti į rinkos veiklą, į ūkinę veiklą. Labai svarbu, kad moteriams būtų užtikrintas vienodos galimybės dalyvauti e, darbo rinkos veikloje. Dabar pasisakys ponia Papadopoulou. iš tikrųjų labai svarbu suteikti mikrokreditus moterims verslininkėms. Būtina imtis konkrečių veiksmų siekiant užkirsti kelią diskriminacijai dėl lyties. Reikia kurti atitinkamas profesinio tobulinimo programas, ypač naujų technologijų, informacinių technologijų srityje. Tai galėtų suteikti moterims naujas galimybės įsitraukti į darbo rinką. Labai svarbu kurti naujas programas universitetuose, kurti atitinkamus programų modulius, skatinant jas įsitraukti į verslo veiklą. Grazie. La parola all'onorevole Bertman. Dabar pasisakys Bertman. Aš norėčiau padėkoti už šį labai įdomų ir svarbų pranešimą. ES ir toliau daugiau vyrų negu moterų dirba verslo srityje. Todėl labai svarbu ES skatinti moteris verslininkės, teikti joms paramą moteris dirba labai daug ir įvairiose srityse, o šiai visuomeniai labai svarbu kuo daugiau moterų įtraukti į verslo veiklą. Jas reikia skatinti vietos, regioninių, tarptautinių lygių ir visos priemonės turėtų būti koordinuojamos ir plėtojamos. Grazie. La parola al komisario Tajani. E, dėkuoju. Dabar žodis komisijos nariui Tajani. Prašom. Komisija yra pasiūliusi konkrečių pasiūlymų dėl e, moterų e, verslumo skatinimo. Pirmas veiksmas yra sukurti Europos moterų ambasadorių tinklą. Tai buvo padaryta 2009 metais. Taip pat siekiama sutelkti verslininkės, e, renkti kampanijas, kad jos įkveiptų kitas moteris įvairiaus amžiaus imtis verslo. Labai svarbu yra motivuoti žmogų įsteigti naują įmonę. Šiandieną 22 e, šalise e, dirba 320 tokių moterų ambasadorių. Šis tinklas veikia labai sėkmingai. Per pirmuosius metus jau įvykdė daugelį savo tikslų. Daugiau kaip 10 tūkstančių Daugiau kaip 700 e, moterų dalyvavo įvairiose renginiuose, kuriuos surengė šis, e, šis tinklas. Penkiose valstybėse, kurios dalyvauja E, tinkle, nes nežinome tikslių duomenų iš kitų šalių. Tai e, buvo sukurta 110 tose penkiose šalyse naujų įmonių, kurioms vadovauja moteris. E, rugsėjo, rūpiu, lapkričio 15 dieną komisija ketina paskelbti naujas priemonės dėl tinklo specialaus sukūrimo moterims verslininkėms tam tikrų mentorių, mokytojų tinkslas tai bus, kurios teiks paramą, pagalbą dėl e, įmonių valdymo ir kitų klausimų. Šios moteris bus atrinktos nacionalinių lygmenių, e, atrinktos iš sėkmingai e, dirbančių verslininkių. Dėkui Jums uždėmesi. Grazie, la discussione è chiusa. Baigiame diskusiją, informuoju, kad balsuojama bus rytoj 11.30. Dabar kitas darbo tvarkės klausimas, tai yra prane, Edith Bauer pranešimas